Dabar pereisime prie pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų. Prašau kolegų, kurie išeina iš salės, tą padaryti kuo galima tyliau. Gavau šešis pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų. Pirmiausia, pasiaiškinsime po ponios Jūso rekomendacijos. Viena mintė ponam, ponui Kati. Ponui Kati skiriama viena mintė. Mes įdėmiai dabar jo klausysimės. Person. The Convention on International Trade in... in... Konvencija dėl pasaulinės e, e priekybos nykstančiomis laukinės faunos ir floros rūšimis yra svarbus dalykas. E, pagrindinis konvencijos tikslas yra užtikrinti, kad tarptautinė priekyba laukinės faunos ir floros rūšių pavyzdžiais nekeltų grėsmės tų rūšių išlikimui. E, yra su priekyba susijusio mm, gyvūnų ir augalų išnaudojimo gali būti, kad kai kurios gyvūnų ir augalų rūšys pradės sparčiai nykti, atsidurs ant nišnykimo ribos, kadangi e, tie gyvūnai ir augalai yra vežami per sieną, svarbu apsaugoti juos nuo per didelio naudojimo. Taip pat reikia kovoti su žiaurumu, reikia kovoti su paveldo naikinimu, nes tai e, daro poveikį žmonėms ir pramonės sektoriams visame pasaulyje. Šinfein e, parla, atstovai parlamente remia šią rezoliuciją. Ačiū. Dabar žodis poniai Kinečiai. Vieną minutę. Pone Kinečiai. Ačiū pirmininkė. E, tarptautinės sitės konvencija apriepia 35 tūkstančius laukinės flauros ir faunos ir floros rūšių. Ir e, siekiama kovoti su tų rūšių nikimu ta konvencija labai svarbi, mes dabar tapsime visą teisės tos konvencijos nariais. Tai reiškia, kad ES galės atlikti savo funkciją ir tapti lyderę pas tarptautinių lygių aplinkosaugos rytyje, ypač siekdama išsaugoti bioįvairovę ES. Tarptautinė priekyba egzotinėmis rūšėmis tapo milijardiniu verslu ir mes ES esame dideli gyvūnų, kačių šeimos gyvūnų importuotojai. E, Sitės konvencija e, taps gera priemonė. Aš balsavau už šią rekomendaciją, remdavasi visais tais motyvais. Les évacuer. Merci. Prašau visų išinančių išeiti, ko galima tyliau. Thank you. Pane Girling. Ačiū. Aš pritariu ES prisijungimui prie sitės konvencijos. Dabar visos 28 valstybės narės jau yra pasirašiusios konvenciją ir kyla klausimas, ko pasieksime ES prisijungimu ir kokia vertė bus sukurta dėl to, kad pasirašysime visi kaip ES nariai. Aš nedalyvau niekuomet e, toje konvencijoje, bet e, panašu, kad valstybės narės kalba ne vienu balsu ir laikosi skirtingos pozicijos, nors visos yra pasirašiusios tą pačią konvenciją. Taigi, štai šis prisijungimas mums duos galimybę dėrėtis dėl ES pozicijos pirmiausia, taip pat turėsime galimybę kovoti su didesniu svoriu, atstovaudami visiems ES piliečiams šiame svarbiame klausime. Priekyba egzotiškomis rūšimis yra trečia pagal dydį nelegali priekyba po narkotikų ir priekybo žmonėmis. Dėl to labai svarbu, kad ES laikytųsi vieningos pozicijos kovodama su šiuo reiškiniu. Ačiū. Vieną minutę ponui Jarui. Ja, Dank, Frau Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat manau, kad visi sutarėme, jog gerai, kad Europos Sąjunga mm, prisijungė prie šios konvencijos. Aišku, galima iškelti klausimą, kodėl tik dabar. Atsakymas likščiau tai buvo neįmanoma, likščiau tik valstybės narės e, galėjo prisijungti prie konvencijos, o nuo lapkričio 29-2013 metų tai tapo įmanoma ir aš džiaugiuosi, kad mes kaip Europos Sąjunga, kaip visuma galime į tą svarstyklių lėkštelę įdėti ir savo svorio. Manau, kad tai bus naudinga, todėl galvoju, kad šiandien gera diena nykstančiams uh, laukinės faunos ir floros rūšims, jų yra labai daug ir nelegali prekyba vis dar vyksta. Europos Sąjunga, aišku, turi įnešti savo įnašą, kaip narės įnašą, e, tačiau šis įnašas e, yra mažesnis nei visų narių kartu, todėl tai yra naudinga visiems. Ačiū. Merci. La parole est pour une minute à Monsieur Corbett. Ačiū dabar žodis ponui Korbet, vieną minutę. Ačiū. Aš prisidedu prie kolegų dėl tų pačių priežasčių. Džiaugiuosi, kad mes prisijungėme prie šios konvencijos, tačiau turiu ir dar vieną priežastį džiaugtis. E, turiu galvoje rūšį, kuri gyvena mano šalyje ir kuriai yra iškilęs pavojus. Tai yra proeuropietiški konservatoriai. Jų pačių partijoje yra daug grobuonių ir manau, kad juos pačius reikia įtraukti į nykstančių rušių sąrašą ir suteikti jiems ypatingą apsaugą nuo agresorių jų pačių politinėje partijoje. Ačiū. Dabar ponas Hanant vieną minutę. Ačiū, Anan. Thank you, Madam Deputy Speaker. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Priekyba nebūtinai yra m, išsaugojimo priešas. E, su, reikia suteikti žmonėms paskatų e, traktuoti nykstančias rušis kaip atsinaujinantį išteklį. Tai gali būti labai gera paskata. Pavyzdžiui, galime prisiminti istorijas iš Kenijos, kur buvo uždrausta priekyba drambliais ir ten dramblių skaičius labai sumažėjo. Mm, kitur, e, kur buvo skatinama veisti dramblius, jų skaičiai labai išaugo, nes tie drambliai tapo vertingų ištekliumi. Iš tikrųjų, mes čia kalbame ne apie sitės. 28 valstybės narės jau yra prisijungusios atskirai prie tos konvencijos, o čia iš tikrųjų ES vis labiau e, e, artėja prie valstybingumo e, pinklių ir siekia kalbėti valstybių narių vardu tarptautiniuose forumuose. Juk pa, kiekviena valstybė narė per savo demokratinius mechanizmus ir tvarką gali spręsti, pati spręsti šios klausimus. Pour conclure, monsieur Demesmaker. Ačiū ir paskutinis ponas Demesmaker minutė. Ačiū pane pirmininkė. Mielos kolegės, mėly kolegos, nelegali nykstančių laukinės faunos ir floros rušių prekyba yra globali problema, todėl ir atsakymas reikalingas globalus. Tarptautinė sitės konvencija yra labai svarbi priemonė šioje kovoje. Turime siekti ne tik šių rūšių apsaugos, tačiau ir taikos ir tinkamos prekybos. Nelegali prekyba pasiekia milijardinę apyvartą, o pinigai iš jos e, nuteka terorizmo finansavimui. Mano frakcija balsavo už e, šią rekomendaciją. Likščiol tik atskiros valstybės narės galėjo prisijungti prie konvencijos, ES dalyvavo stebėtojo teisėmis. Tuo tarpu dabar ES prisijungus prie konvencijos mes sustipriname savo e, balsą, e, be to sumažinami valstybių narių įnašai. Ačiū, baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą, pertraukai 15 valandos. Mes